Protokol. Taigi skelbiu e, spalio 30 dieną nutrauktą posėdį atnaujintų. Praėjusio posėdžio protokolas yra išplatintas. Ar turite kokiu nors pastabų dėl jo? Jei ne, tuomet laikykime protokolą patvirtintų ir priimtų. Turiu šiek tiek informacijos, kurią norėčiau pasidalinti mūsų posėdžio pradžioje. Šiandieną Europos parlamente turime žmogaus teisų aktyvistų delegaciją iš Jemeno, kuri ji yra uh, e, tribūnai pane Alabašė, ponas Adin Abašė ir pane Tabak Kulkama, kuri yra žurnalistė, politikė ir žurnalistų asociacijos pirmininkė. Well, rightly, Taigi jūs atliekate puikią darbą. Taip pat yra šita moteris yra viena iš tų trijų moterų, kuri artimiausių metų gaus Nobelio taikos premiją už jos pastangas išsaugoti tauk, taiką. Paskutinį kartą lankydamasis Turkijoje susitikau su prezidentu ir pilietinės visuomenės atstovais.